ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas dėl padėties Burundija. Komisijos nariui Navračiui suteiksiu žodį. Meli kolegos. Dėl, Burundi, dėl Burundžio per pastarąjį mėnesį buvo priimta įvairiausių dokumentų, rezoliucijų, bet manau, kad padėtis šalyje tikrai pateisina tai, kad šiandien vėl apie tai kalbėtumėm, kaip komisaras Mitis, Mimisa kalbėjo, kai lankėsi čia balandį, Burundžio žmonėms yra labai svarbu žinoti, kad ir už Burundžio e, ribų yra juos remiančių, yra tų, kurie remia jų e, siekius. Labai svarbu remti jų siekius gyventi, nepažydžiant žmogaus teisų. Po pastarųjų debatų šiuose rūmuose daug kas įvyko ir tie įvykiai kelia didelį susirūpinimą. Jūs tikriausiai žinote, kad prezidentas Kurunzisa buvo paskeltas prezidentu valančios partijos ir tai labai suskaldė šalį. Padėtis labai greitai pablogėjo, nes gegužė 16 dieną buvo bandoma padaryti e, perversmą ir kilo mm, smurtas šalyje. Tai nėra būdas atkurti pasitikėjimą ir susitaikymą, kurio Burundžiui reikia, norint išspręsti savo problemas. E, tarptautinė bendruomenė, taip pat ir Europos Sąjunga, taip pat susidūrė su labai sudėtinga padėtimi. Kaip ponė Mogarinė sakė, kai darė pareiškimą po gegužės 16 įvykių, mes turime e, nepamiršti to šalies gyventojų, jų saugumas yra svarbiausias. Tai yra susiję ir su visu e, regionu. Iš humanitarnio požiūrio e, taško kyla, e, kilus kriziai iš Burundžio ėmė plūsti pabėgėliai ir Dabar jau daugiau negu šimtas tūkstančių žmonių paprašė e, prie glopšio kaiminėse šalyse - Ugandoje, Ruandoje, Kongo, Respublikoje ir taip toliau. Į, įvairiausios humanitarnės organizacijos stebi padėti ir jau buvo išleista, skirta pusantro milijono dolerių tam, kad būtų padėta atsiprašau, eurų tam, kad būtų padėta pabėgėliams Ruandoje. Tanzanijoje taip pat yra e, padedama pabėgėliams ir taip pat bandoma stabdyti lygų plitimą, tokių kaip cholera. Dabar pakalbėsiu apie politinę padėtį ir apie mūsų reakciją. Europos Sąjunga e, nuo Arušos susitarimo e, remia Burundi ir jo siekį kurti demokratiją. Šių metų parlamento ir prezidento rinkimai turėjo būti svarbus žingsnis link tvaros demokratijos Burundyje. Todėl ponė Mogerini nusprendė pasiūsti ES e, stebėtojų misiją, Davidas Martinas turėjo jai vadovauti. Norėčiau pirmiausiai padėkoti ponui Martinui ir jos, jo komandai už sunkų darbą per tas savaitės. Mes esame įsitikinę, kad Arušos taikos susitarimas yra labai svarbus stabilumui Burundija. Ir e, jo reikia toliau laikytis. Negalima pamiršti, ka, kas yra šios krizės esmė. Todėl skatiname visus, taip pat ir prezidentą, pirmiausia vadovautis šalies gerovės, šalies, šalies interesais. Tam, kad e, šalis žengtų žingsnį į priekį, reikia bendro sutarimo e, mūsų parama rinkimams ir stebėjimas e, buvo mūsų pastangos prisidėti prie patikimo, skaidraus proceso, kad rinkėjai e, galėtų išreikšti savo valią ir kad rezultatas būtų patikimas. E, tai ir toliau lieka mūsų tikslu, tačiau tikslui pasiekti reikia tam tikrų sąlygų. Deja, pagal mūsų vertinimus sąlygos nebuvo užtikrintos. Mes pastebėjome, kad buvo ribojama nepriklausoma žiniasklaida, buvo pažeidžiamos susibūrimo ir žodžio laisvės, taip pat buvo e, bauginamos opozicinės partijos ir visuomenė, e, taip pat buvo skatimas nepasitikėjimas nieko nebuvo padaryta, kad būtų kažkaip išspręstos šios problemos. Būtent todėl mes nutraukėme stebėjimo misiją ir nutraukėme savo paramą. Nekeliame. E, Praeitą savaitę katalikų bažnyčia nusprendė pastraukti iš proceso ir netgi du pareigūnai atsistatydino. Ir tų e, rytų e, Afrikos sąjunga taip pat atsisako siūsti savo stebėtojus, tačiau tai dar ne viskas. Jeigu vietinės institucijos e, susitars dėl atitinkamų sąlygų, mes vėl nusiūsime savo stebėtojų misiją ir palaikysime rinkiminį procesą. Taigi dabar svarbiausia, kad būtų užtikrintos tos sąlygos, visos šalis turi mm, pradėti dialogą ir užtikrinti reikalingas sąlygas galų gale e, Burundi, Burundžio vyriausybė turi e, atstatyti pasitikėjimą tarp atitinkamų institucijų. ES palaiko visus kelius, kad būtų taikiai įspręsta krize Burundija. Ypatingai palaikome e, Rytų Afrikos bendrijos ir Afrikos sąjungos pastangas. Kaip žinote, Rytų Afrikos bendryje jog 61 buvo sušaukusi susirinkimą. Šio susirinkimo išvados yra svarbios mūsų požiūriui. Buvo. Mes pritarėme e, pono Džinit pirmininko pastangoms Junktinių tautų atstovo e, pa, pastangas. Ir birželio penktą dieną Mogherini atstovas e, paskelbė pranešimą e, skirtą Afrikos sąjungai ir Rytų Afrikos bendryjai. Ir šitą žinią, šitą žinią buvo iš, išplatinta ir vietoje, ir tarptautiniu mastu buvo kalbama apie rinkimų atidėjimą ir šiandien e, prezidentas pasirašė dekretą, e, kuriame numatomas naujas rinkimų kalendorius. Tačiau e, reikia imtis visų priemonių, kad būtų mm, pasiektas konsensusas ir kad tie rinkimai būtų patikimi. Būtent todėl labai svarbu, kad būtų laikomasi Rytų Afrikos bendrijos e, išvadų. E, turi liautis e, smurtas iš visų, iš, iš, iš visų pusių. reikia laikytis išvadų, kurios susijusios su taikos, taikos už, užtikrinimu. Taip pat labai svarbu užtikrinti visas numatytas sąlygas, kad liautųsi smurtas. ES savaime suprantama irgi reikės peržiūrėti e, visus atitinkamus pareiškimus ir dokumentus. Nebus lengva užtikrinti, kad rinkimai būtų e, skaidrus. Visos jėgos Burundija, visos institucijos Burundija turės e, sutelkti jėgas, kad nuramintų politinį e, klimatą. Mes norime priminti Burundžiai principus, kurie yra labai svarbus. Kotonų susitarimas dėl žmogaus teisių E, žmogaus teisės, teisės viršenybė yra svarbiausi principai. Reikia to nepamiršti, bet taip pat reikia palikti erdvės Burundžio gyventojams, Burundžio vyriausybė ieškoti sprendimų kartu su partneriais Afrikoje. Gerbiama pirmininkė, norėčiau pabrėžti, ką komisaras Mimica praeitą mėnesį pasakė. Komisija turi apgalvoti visus galimus scenarius ir apsvarstyti, kokių priemonių dar galima būtų imtis bendradarbiaujant su Burundžiu. Tačiau svarstydami visus šios scenarius turime e, atsižvelgti ir tai, kokios įtakos tos mūsų priemonės turėtų labai trapiai šaliai ir labai neturtingiems gyventojams. E, E, nekantrauju išgirsti parlamentarų mintis. Dėkoju uždėmesi. Norėčiau padėkoti gerbiamas komisijos nary, dabar frakcijos atstovai pasisakys. Pirmiausia, steiksiu žodį ponui Celeriui, kuris kalbės tris minutės apie pavardų. Tai Ačiū komisarė. Labai svarbu, kad mes parlamente po tokio ilgo karo kalbame apie Burundį. Burundis ėmė, pasuko demokratijos keliu, išsirinko naują prezidentą. Nors šalis ir toliau yra viena iš pačių neturtingiausių visgi bandė eiti demokratijos keliu ir užtikrinti saugumą savo piliečiams. Kaip buvo sakė, kaip sakė komisaras, jau ne vienas milijonas eurų buvo skirtas tam, kad mes prisidėtume prie šio projekto. Taip pat parlam, buvo siūsta rinkimų stebėjimo misija. Kurun, E, panašu, kad visi, visos mūsų pastangos e, nepasiteisino, nes Brundė neįvyko ne, nepriklausomi rinkimai. Daugiau negu 20 aukų po smurto išpolių e, labai daug pabėgo gyventojų iš Burundžio, taip pat ir moterų ir vaikų. Ir prezidento partija terrorizuoja visus e, opozicijos atstovus. Karinis e, pučas nepasiteisino, neįvyko ir dabar e, įtakingos institucijos, tokios kaip katalikų bažnyčia, pasitraukė iš rinkimo proceso. Būtent todėl e, Rytų Afrikos bendryje pasiūlė atidėti rinkimus, tačiau e, nieko ne, nepasisakė dėl trečios Brundisios kadencijos, nors tai kelia didelį pavojų visam regionui, nes kita, kitais metais vyks Konge rinkimai, 17 metais Ruandoje vyks rinkimai, ten taip pat gali įvykti taip, kad e, pre prezidentai dalyvaus trečią kartą rinkimuose, nors tai prieštarauja e, konstitucijai. Taip pat iš Burundžio pabėgo labai daug gyventojų į Tanzaniją, į Ruandą, į kitas šalis. Mes bendradarbiaudami su jungtinėmis tautomis ir su Afrikos sąjungos šalimis turime imtis visko, kad dar šiais metais Burundija įvyktų nepriklausomi rinkimai. Mes turime priemonių, galime pasinaudoti, pavyzdžiui, nutraukti finansavimą, kuris yra teikiamas Burundžio vyriausybei, taip pat padėti pabėgėliams ir, pasis, ir paremti demokratinius procesus Burundyje. Ačiū. Pone Celerį, ar priimtumėte Milinosios kortelės klausimą? Yes. Mr. Resarich, you have the floor. Uh, uh, Ponas Eteridž, e, klausydamasis jūsų pasisakymo, galvoju apie e, mokesčių mokėtojus ES, kurie bando dabar atsigauti, ko gero, iš e, giliausios. Uh, recesijos. Galvoju, ar jie iš tikrųjų būtų pasiruošę išleisti dar papildomai pinigų tokiai šaliai kaip Burundžiui. Pana Celer. Kaip žinote, Europos e, Sąjungos šalių pareiga yra padėti besivystančiam valstybėm. Viena tokių yra ir Burundis, e, norintis eiti demokratiniu keliu. Būtent todėl ir sakau, kad tol, kol ten nes, ne, nesusitvarko situacija, turėtume mes su, sustabdyti e, atitinkamus mokėjimus. Tokios šalis kaip Belgija arba Niderlandai jau sustabdė. Köszönte biztos úr a nagyszerű munkáját, épp pedig megadom a szót 2 perc 30 másodpercben. Parancsoljon. Dėkui. Dabar žodis ponui Martinui. Dvi su pusė minutės. Socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju, panė pirmininkė. Visų pirma, pasakysiu, kad eh, sveikinu tai, kad komisija ir išvės veiksmų tarnyba surado pusantro milijono eurų padėti pabėgėliams. Akivaizdu, kad nestabilumas eh, Burundija nėra eh, to šalies kaimynų kaltė ir jie dėl to neturėtų nukentėti. Taigi parama sveikintina. E, Dėkuoju taip pat e, už mano vaidmens kaip e, rinkimų stebėtojo vadovo paminėjimą ir komisija ir išorės veiksmų tarnyba Brundija rimtai bando spręsti rimtas problemas, su, kurios, su kuriomis susituriama E, Burundis e, buvo visai rimtai svarstytos 97 e, ir 8 straipsnių galimybės. Ko gero, sumaišties Burundija priežastis yra pono Kurunzyza bandymas e, būti e, perinktam trečiai kadencijai. E, dėl to gatvėse kilo smurto proveržių ir ne todėl, kad tą smurtą sukėlė taikus demonstrantai, bet todėl, kad jo ėmėsi karinės grupuotės. Reikia vis tik suvaldyti tas e, nelegalias karinės grupuotės. E, kitas dalykas yra galimybė opozicijai e, dalyvauti rinkimų kampanijoje. Man būnant ten visiškai aiškiai buvo matyti, kad tos partijos, kurios remia vyriausybę, galėjo renkti savo mitingus ir suburti savo remėjus Tuo tarpu kitiems e, e, buvo taikomos e, prievartos priemonės. Na ir kitas dalykas yra reikalavimas vėl leisti laisvai veikti žiniasklaidai. Visų pirma, buvo uždarytas radijos stotys, neleidžiama joms transliuoti, paskui E, kelios stotis buvo susprogdintos, nebegalėjo jau transliuoti, o vyriausybė jiems tada sakė, taip, prašom, transliuokite. Taigi, e, rinkimų perspektyvos netrodo labai gerai. Aš e, suprantu, kad dabar kalbama apie tai, kad rinkimai turėtų vykti nuo birželio 29 iki liepos 15, jeigu sąlygos bus uh, E, palankios, aš esu pasirengęs vėl į Burundį vykti, bet e, viskas priklausys nuo to, kaip susiklosti situacija. Dėkui, dabar. Dėkuoju dabar žodis ponai Mišeliui dviems minutėms. Ačiū, pirmininkė. Negalime užverti akis prieš tą chaosą e, žudinės, kurios vyksta Burundyje sužlugdyta, sugriauta e, nepriklausoma televizija, radijas, policija tą padarė, e, žurnalistai turi slėptis, kai kurie e, pabėgo iš šalies, opozicijos vadovas dabar yra užsienyje po to, kai gegužės 23 dieną buvo nužudytas ankstesnis opozicijos lyderis Zedi Fenzi. Ir matome, kad E, žmonės yra kaltinami e, sukilimais prieš valdžią ir bandoma taip pat dabar e, etninius pagrindus žlugdyti po 21 metų, kai vyko katastrofa didžioji. Europos Sąjunga turėtų imtis tam tikrų veiksmų, nes e, sprendimas, kurį prieėmė Pieras Nkunziza, visiškai e, yra netitinka rušio sutarimų. Ką galėtų padaryti e, Europos Sąjungo? Reikėtų taikyti veiksmingas priemonė. Europos Sąjunga turi paskelbti, kad jeigu bus rinkimai organizuojami, tai Europos Sąjunga bus institucijos nepripažins tų e, rinkimų. Reikia taip pat, kad būtų nutraukti veiksmai prieš opozicijos veikėjus kad būtų paleisti politiniai kaliniai ir kad būtų nutrauktas pilietinės visuomenės persekiojimas. E, taip pat reikia e, grasinti, kad bus išaldytos bankų sąskaitos tų, kurie atsakingi už tokius veiksmus ir kad būtų tie žmonės tarptautiniu mastu persekiojami, patraukti baudžiamon atsakomybėn. Mes tikrai turime pajėgumų tą pasakyti ir deramai išspręsti šį klausimą. Dabar ponė Veržyje, prašom, jums žodis dviem minutėms. Dėkoju, pirmininkė. Mes e, kalbėjome jau anksčiau apie prezidento sprendimus e, kandidatuoti trečiai e, kadencijai. Žinome, kas po to įvyko. Žmonės žuvo, žurnalistai nukentėjo 23 gegužės Zedi Fernsi, opozicijos partijos lyderis, buvo nužudytas pagrindiniai opozicijos vadovai šiandien arba slepiasi arba pabėgė yra į užsienį. E, rinkimai mm, nukelti yra, jie nebevyks e, birželio mėnesį, bet reikia e, pasakyti, kad komisija nebepilna, nebepilnos sudėties rinkimų veikia, keturi tik penktadienai narių beliko, taigi neturi legitimumo. Uh, Reikia, kad e, būtų pakeista dabartinė padėtis, reikia nuginkluoti e, tam tikras sukarintas e, grupuotės. Sakoma, kad rinkimai vis tiek vyks, nes jie daugiau nebegali būti nukelti. Rinkimų misija Europos Sąjungos, ar bet turi kokios nors prasmės, buvo taip pat, ar e, Pasakyta, kad e, komisija vyks, jeigu bus užtikrinti sąžininkai e, rinkimai, bet e, su dabartiniu paskeltų kalendoriumi vykstant tokiam smurtui tai yra nebeįmanoma. Matome, kad pakankamai nereaguojama į padėtį šalyje, yra pažeidinėjami rūšo sustarimai ir kyla pavojus, kad kils pilietinis karas matome labai dėlį susirūpinimą keliančius pareiškimus dėl E, etninių grupių. E, Europos sąjunga turėtų panaudoti finansinį spaudimą. Daugiau kaip 400 milijonų ES pagalbos numatyta reikėtų galbūt nukreipti į pilietinę visuomenę tas pagalbos ryšis, kaip kad padarė e, Belgijos vyriausybė ir mes turime užkirsti kelią žudyms. Ačiū, ponia Hapiuch. Ačiū, padėtis Burundija labai bloga, jau daug kas yra pasakyta. E, autokratas bando išlaikyti valdžią. Rinkimai atidėti, nes regioninės organizacijos spaudžia e, Burundi, tačiau vis tiek pagrindinė problema nėra išspręsta, nes prezidentas vis tiek vadovaus šaliai trečią kartą ir tai e, trukdo taikos procesui E, Burundija, dėl kurio buvo susitarta rušio susitarime. Dabar kila klausimas, ką gali padaryti tarptautinė bendruomenė. E, reikia stebėti Burundžio žiniasklaidą ir reikia ypatingai didelį dėmesį e, kreipti į tas žiniasklaidos priemonės, kurios e, užaštrino tas etninius nesutarimus tarp e, etninių e, vienetų. Taip pat reikėtų pradėti tyrimus dėl labai rimtų žmogaus teisų pažeidimų Burundija. Tarptautinė bendruomenė negali užsimerkti. E, Komisarijus kalbėjote apie kotonų. Mes E, galėtumėm kotonų taip pat sustabdyti e, skiriamą pagalbą. Kaip ir pana Celis sakė, yra, kokia yra jūsų pozicija. Ar būtų galima e, sustabdyti humanitarnę pagalbą? Taip mums reikia pinigų kovoti su cholera, padėti pabėgėliams ir galėtų sustabdę pagalbą taip pat ir paspausti Burundžio. Ką Jūs manote apie dialogą tarp vyriausybės mm, ir kitų šalių pirmininką nutraukia kalbėtoja. Ačiū dabar ponas Kastaldo, dvi minutės. Dėkuoju pirmininkę. Kova už demokratiją ir vėl susidūrė su diktatoriais. Afrikoje, Burundija matome, žmonės drąsiai išeina į gatves, kovoja su e, dabartinio prezidento režimu. Jis e, bandė pasirūpinti tuo, kad galėtų būti prezidentas ir trečiąją kadenciją priešingai nenustatyta teisės aktuose. E, ir e, tikrai nesirūpina padėtimi savo šalyje. Dabar e, policija e, stengiasi sutvarkyti padėtį ir tarp etninių grupių kyla įtampa, kyla pavojus, kad vėl bus konfliktų, genocido protrukių. Be to labai smarkiai didėja infliacija, žmonės nebeturi pajamų, labai daug pabėgėlių. E, nemokami atlyginimai, taigi žlugimas neužilgo užklups šią šalį. Be to opozicija ir vyriausybė visiškai nebendradarbiauja. Afrikos lyderiai e, labai neaiškiai pasisako apie situaciją Burundyje, apie pilietinės visuomenės dalyvavimą. Ir būtina į tai atsižvelgti, o mes savo ruoštų turime imtis veiksmų, nes e, jeigu e, šios šalies prezidentas žinotų, kad mes esame visi susivienyje Europoje, Afrikoje, Amerikoje, galbūt jis e, susimastytų ir surenktų laisvus demokratiškus rinkimus. Turime nepamiršti apie tai, kad laiko neturime, turime pasiūsti labai aišku signalą apie taiką ir norėčiau E, savanoriškai keliauti į šią valstybę, kad e, paskatinčiau taiką joje. Ačiū. Dėkuoju. Pirmininkė, jeigu per greitai kalbėsite, tai mes prarasime labai daug informacijos, mes nespėjame iš jūsų išgirsti. Kalbėkite normaliai, normaliu tempu, kadangi kitaip jūsų neįmanoma išversti, sako pirmininkė. Ponas Martin. Burundi, only... Kai lankiausi Burundyje, faktiškai tik e, vyriausybė e, norėjo to etninių mažumų konflikto ir mes tikrai neturime žaisti žaidimų pagal jų taisyklės. Ačiū Jums už šitą klausimą, sutinku su Jumis visiškai. Visiškai teisingai pasakė, jūs pasakėte, šiomis sąlygomis rūšio susidarimas galėjo galioti. O vyriausybė dabar tuo tarpu stengiasi pridengti valdžios praradimą, skatindama etninį konfliktą. Aš manau, kad šitas prezidento žaidimas yra niekingas, bet jis atrodo pasiteisina ir galų galia reikia jam priminti apie jo atsakomybę šalies atžvilgiu. Ačiū. Yes, you have a point of order. Dėl darbo tvarkos taisyklių. Taip, procedūrinis klausimas dėl 131 straipsnio. Kolegos e, prašė nutraukti sesiją, nebeposėdžiauti ir neaišku, kodėl buvo vis dėlto nuspręsta nenutraukti e, sesijos. E, kažką turėtume daryti ir nu, norėtume dabar pasiūlyti kompromisą ir dėti frakcijos vardu, norėtume pasiūlyti uh,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 Kole, šiandien jau buvo nutrauktas posėdis, bet mes būtinai priimsime domen jūsų pastabą ir turėsime ją omenyje. Ačiū, ačiū, gerbiamas parlamento nary. Dabar ponas Beik E, Burundija jau dešimtmečius vyksta pilietinis karas su trumpais e, taikos periodais. Tučių mažuma e, su hučiais kovoja ir vyksta didelės žudynės. Etninis ir politinis susiskirsimas tarp šių dviejų stovyklų nieko nepadeda. Prastaraisiais metais situacija aprimo ir konstitucijai sudarė taiką su Husiais Arušo susitarimu. E, tačiau Kuruciza dabar sukėlė tos senus nesutarimus. Ponas Kurunziza nori e, laikytis įsikibęs galios, nors e, pagal konstituciją negali trečią kartą kandidatuoti. Jis man kyla klausimas, kokie, kokias, kokius gebėjimus turi Europos institucijos tinkamai veikti ir siekiant išspręsti tokį sudėtingą ir ilgalaikį konfliktą. Köszönöm szépen, látom, hogy további ügyrendi hozzászólása lenne. Dėkoju. Ačiū. E, dar viena pastaba dėl darbo tvarkos taisyklių. Tikriausiai dar kartą norite paprašyti nutraukti posėdį. E, pagal jūsų minėtą straipsnį tai neįmanoma, bet jeigu norite kažką papildomai pridurti, e, prašom. Ar kalbame apie tą pačią taisyklę, apie tą patį straipsnį, jeigu parlamento narių bent 40 atsistotų ir prašytų nutraukti posėdį. Nemanau, kad taip būtų, um, bet prašom, jeigu norėtumėte. E, posėdį galima e, sustabdyti ir per diskusijas arba balsavimus, jeigu parlamentas taip nusprendžia pasiūlius pirmininkui arba prašant frakcijai arba bent jau 40 narių. Toks pasiūlymas turi būti balsuojamas iš karto. Šiandien buvo tai pasiūlyta 12 valandą, o jeigu to nebuvo padaryta tada, tai prašom tai padaryti dabar. Köszönöm képviselő úr újabb felvetését, még egyszer mondom. Úgy... Dėkoju, kolega. Aš nežinau, ar mes tą patį tekstą, kalbam apie tą patį tekstą, bet tada turėtų atsistoti 40 parlamento narių, kurie remia šią iniciatyvą. Čia politinė frakcija, o ne visi 40. Arba visi 40, visi. Arba, arba 40 narių, arba frakcija. Na, aš manau, kad turbūt visi matome tą patį dalyką, o būtent, kad 40 narių nėra, pirmininkas irgi to neprašo. Prašom nusiraminti, leiskite man užbaigti. Aš neužbaigiau sakinio. Prašau parlamento nario leisti man užbaigti sakinį. Tikiuosi, kad nepertraukinėsite manęs, noriu pabaigti tai, ką sakiau. Jeigu politinės frakcijos vardu tai buvo paprašyta, reikia nurodyti, kokios frakcijos vardu ir kas teikia tą prašymą frakcijos vardu. Dabar žodis jums sakiau ir iš pradžių, kad aš prašau to FDD frakcijos vardu, dar sėki kartoju, noriu, kad pirmininkė balsuotume dėl to iš karto. önök azt hiszik hogy ha most hangoskodnak és dobolnak akkor nem fogom megadni a. Ar jūs manote, kad nuo rėkimo kažkas turėtų pasikeisti? Manote, kad jeigu jūs nešauksite, tai negalėsite pasisakyti ar kažkaip. Na, aš noriu paprašyti jūsų kantrybės. Prašau. You have the floor. Kas nori pasisakyti prieš šią iniciatyvą? Prašom. Señora presidenta, esto es una falta de respeto a esta cámara. Pirmininkė, čia parodyta nepakankama pagarba parlamentui. Jeigu kolegoms neįdomi situacija Burundija, prašom išeiti iš salės. Mes čia aptarinėjame labai rimtą situaciją ir jie negali keisti darbo atvarkės. Mes labai domimės situaciją Burundija ir norime padėti tos šalies žmonėms. O jeigu jums tai nerūpi, prašome išeiti. A kérdésem az volt, hogy kíván-e valaki ellene szólni? Taigi aš norėjau paklausti, kas nori pasisakyti prieš šią iniciatyvą. Kas yra prieš šią iniciatyvą, kas yra už šią iniciatyvą. Turite pasisakyti. Még idejük egy demokratikus vitára, vagy továbbra is kiabálni akarnak? Ar jums pakaks laiko demokratiniai diskusijai, kolega? Jūs žodžio negausite. Dabar žodis bus suteiktas tiems, kurie turėtų še, neparemti šios iniciatyvos. Kedves képviselő úr, ha megnyitom a szavazás lehetőségét, majd ha megnyitottam, akkor... Kolega, balsuosime tada, kai bus paskelbtas balsavimas. Kol kas tam laikas dar neatėjo. Taigi dar kartą paklausiu jūsų, kas nori pasisakyti šios iniciatyvos atžvilgių. Legyen ettől elmesek. Prašyčiau kantrybės prašyčiau daugiau kantrybės nei kad rodote dabar, kadangi ponia parlamentarė yra teisi, jūs nepagarbiai elgiatės šio parlamento atžvilgių ir prašau jūsų, prašau elgtis, elgtis pagarbiai. E, Parlament, ponia parlamentarė, prašau valdytis, nešūkauti ir elgtis taip, kaip pritinka šio parlamento nariui. Ačiū ponė parlamentarė. Jūs rėkiate taip garsiai, kad ir mikrofono man nereikia, kad jūs girdėčiau. Dabar žodis jums. Nem ez a kérdés. Are you running the show now? Ar dabar jūs vadovaujate pasirodymui? Na, aš suprantu, kad turite pasinaudoti kiekvieną progą atkreipti į save dėmesį. Jūs e, apvadinote įvairiais žodžiais parlamentarą. Aš iš jūsų frakcijos daug ko tikiuosi, bet tai, kaip jūs elgiate šiandieną, iš tikrųjų yra gėda. Jūs elgiatės kaip vaikų darželėje. Jūs trikdote diskusijas, turime čia atvykusi komisarą, diskusijos yra rimtos ir jūs darote gėdą mums. Aš dar nepabaigiau, ponė. Jūs negerbėte situacijos Burundija. Ta situacija yra labai rimta, žmonės yra žudomi. Ta situacija yra dramatiška, o jūs net neleidžiate užbaigti diskusijų šiuo klausimu. Ar rimtai jūs norite taip elgtis? Jūs visiškai nerodote jokios pagarbos, neleidžiate prieiti prie išvadų ir balsuoti. Ar jums negėda? Leiskite bent jau užbaigti šias diskusijas. Ar jūs vaikai ar ką? Nyilvánvalóan... Jūs rėkaujat ir toliau, nes tai pripažįstate, kad jūs darote gėdą tokiu būdu. Dešimt minučių bent jau pakentėkite. Na. Ir jeigu norite uh, elgtis nedemokratiškai, ir, tai išeikite iš čia. Köszönöm képviselő úr hozzászólását, még mielőtt. Dėkoju parlamentarui už jo pasisakymą, labai ačiū. Pirmininkė, girdėjau, kaip man liepia užsičiaupti. Aš tikiuosi, kad bus atkreiptas dėmesys į tokį pasisakymą. Ačiū. Olyan hangosak a képviselőtársaim, hogy én ezt nem hallottam, de... Taigi, parlamentarai, jūs keliate tokį triukšmą, kad aš nieko negirdžiu. Bet aš pasižymėjau jūsų pastabą, kolega. Dabar jūs, madam, prašau. Grazie. Queste sono le modalità... Ačiū. Ar čia mes esame parlamente? Šitų taisyklių mes juk nesugalvojome. Šiandien ryte buvo nukelta diskusija, kuri yra Europos ir Amerikos piliečiams. Ta diskusija buvo nukelta į kažkokį vėlesnį laikotarpį. Buvo pasakyta, kad vienas asmo turi pasisakyti už ir vienas asmo turi pasisakyti prieš mūsų dabartinį pasiūlymą. Taip ir buvo padaryta. Taigi prašau, dabar skelbkite balsavimą. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar norėčiau Jūs informuoti, kad balsuosime, tačiau balsuosime ne dabar, o vėliau. O kol kas dar pusę valandos aš skelbiu šio posėdžio pertrauką.